Gerbiami kolegos, ketvirtadienio vasario penktosios dienos posėdžio protokolas jums yra išdalintas. Ar kas nors turi pastabų? Matau, kad ne. Atsiprašau, ponas Čičeseris. Uh, um, Pone pirmininkė, ne dėl posėdžio protokolo, bet kalbu kaip noriu pasisakyti dėl parl vykdykau Australijoje ir kaip ryšiam su Australija parlamento delegacijos pirmininkas noriu pasakyti, kad visiškai pritariu jūsų išsakytiems žodžiams apie įvykius ten. Dėkoju. Matau, kad pastabų dėl protokolo nėra, tai tuomet tvirtiname protokolą. 2008 metų e, gruodžio 9 dieną ponas Vitol Tomčiak dar kartą paprašė ginti jo parlamentą.